Good afternoon, colleagues. Labą dieną, kolegos. Norėčiau pradėti posėdį. Pirmiausia, formalūs dalykai. Jūs, kaip manau, sutinkate pritarti darbotvarkės projektui. Ačiū. Toliau patvirtiname 10-11 spalio dienos posėdžio protokolą. Patvirtiname šį protokolą. Taigi kitas darbo tvarkės punktas yra baltoji transporto ateities knyga ir pakeitimai dėl jos, ponė Grošai, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, pirmiausia, pranešėjai, poniai Maisner, poniai Kramerui ir kolegiai Sinalovai. Šie kolegos labai padėjo man renkti šį dokumentą, ilgai ieškojame kompromisu. Jo, taip pat buvo nusiteikę bendradarbiauti. Taip pat norėčiau padėkoti ir, ir visiems kitiems bendradarbiams bei sekretariato darbuotojams. Jie tikrai atliko didžiulį darbą, kad e, šie 413 pakeitimų būtų sutraukti į 32 kompromisus. Taigi įsivaizduokite, šitam 30, šitose 32 pakeitimuose sutraukti yra 288 e, pakeitimai. Taigi aš tikiuosi, kad mes pasieksime puikų rezultatą ir pateiksime trumpą nuomonę, kuri ne, neviršytų 40 puslapio ir išiškinsime tam tikrus politinius prioritetus. Apie e, šio klausimo turinį jau kalbėjom pakankamai ilgai, nes besigilinsiu į jį. Apie pačią procedūrą mes taip pat kalbėjome e, pakankamai ilgai, mes pritarėme tiems kompromisams. Ir a, e, m, visą tai, ką mes aptarėme, jau atsispindi tiek iš dalies, tiek visiškai mūsų kompromisuose. Ir mes balsuosime dėl jų. Aš manau, kad mes e, dar turėsime pasikalbėti apie 2-3 aspektus ir kad e, mūsų e, nuomonė būtų aiškiau apibriešta rytojus balsavimui. Mes kalbame dabar pirmiausia apie uostų paslaugas. Kaip jūs žinote, kai kurie kolegos visiškai nepritarė tam, kad mes turėtume svarstyti šį uostų paslaugų e, klausimą. Ir manoma, kad komisija neturėtų įtraukti šio uostų paslaugų į vieną dokumentą, kad jis turėtų šitas klausimas atsispindėti kitose dokumentuose, atskiruose. Ir taigi mes prie šių klausimų nuolat grįžtame ir turėsime dar grįžti. Taigi nėra konsensuso netgi e, atitinkamuose e, politinėse frakcijose dėl šio klausimo. Todėl Aš manyčiau, kad prieš tai, kol komisija pateiks po dviejų metų savo teisėkors pasiūlymą, mes turėtume pranešti apie, tikliau, e, mes turėtume paprašyti komisijos, kad ji e, praneštų, kokias intencijas jį puoselėja 2012 e, metais, spręsdama šį klausimą, tai yra uostų klausimą. Taigi, atitinkamo e, sektorio atstovai mano, kad e, komisija turėtų aiškiau apibriežti savo poziciją. E, ne šiuo metu turėtume aptarti šios klausimus, bet nukeltume juos į 2012 metus. Ir iš tiesų aš čia išaiškiau mūsų bendrą nuomonę dėl komisijos pasiūlymo. Čia aš nekalbu apie tai, kad mes turėtume skatinti liberalizavimą arba neskatinti jo. Mes turime tiesiog parengti aišku apibrieštą tekstą. Tai yra 26 pakeitimas. 23 e, kompromisas susijęs su mm, Europos intermodalinė sistema mes e, turėtume dar aiškiau apibriežti e, šią sistemą ir aptarti ją plenariniuose posėdžiuose, nes aš manau, kad šis klausimas neturėtų sprendžiamas būti vien tik tai komisijos. Mes turime irgi išreikšti savo nuomonę. Dabar 25 kompromisas. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad mes, kalbant apie e, kabotažą, šio klausimo sprendimą. Mes vis dėlto priėmė tą atinkamus sprendimus e, plenarinėme posėdėje. Kabotažo klausimas turi būti sprendžiamas tokiu atveju, jeigu yra išspręsti kiti aspektai - socialiniai ir ekonominiai. Būtent turi būti atitinkamos iš ankstinės sąlygos tam, kad nespręstume kabotažo klausimą. Ir e, mes diskutavome E, čia anksčiau su mano pirmtaku ir dabartiniu pirmininku apie tai, kaip mes galime imtis suderintų priemonių šioje srityje. Aš noriu pabrėžti, kad e, kabotažo klausimo sprendimas yra susijęs su, su iš ankstinių sąlygų įvykdymu. Čia, kad e, nebūtų neteisingo aiškinimo, aš iš anksto pareiškiu. Kitas dėl, klausimas dėl intermodalumo e, veiksmingumas, veiksmingumo, tai yra 300 km, ta riba man nėra labai priimtina, čia mes jau aptarėme ir kompromisuose šį atstumą. Ir valstybės narės turėtų išanalizuoti situaciją savo regionuose, savo šalyje ir pasakyti savo nuomonę dėl šio uh, intermodalumo uh, E, pasiskirstimo, tai yra kaip galima e, naudoti įvairias transporto rūšis e, atitinkamoms atkarpoms. Ir manau, kad šis kompromisas yra pakankamai priimtinas visiems. Tas pats pasakytina ir apie penktą kompromisą. Kitas dalykas tai priemonės, kurios jungia Europą, tai yra jungiamosios priemonės. Mes dešimtame kompromise bandėme e, pateikti savo nuomonę šio klausimu. Taip pat projektinės projektų obligacijos įtrauktos į šį kompromisą. Aš manau, kad e, e, komisija šiuo atveju kalba apie projektų obligacijas, o ne apie euro obligacijas. Aš sveikinčiau tokį sprendimą, jeigu būtų aiškiau kalbama apie projektų obligacijas. Tai yra būtent, nes jie yra čia svarbesni negu euro obligacijos. Taigi čia esminiai punktai, kuriuos mes jau aptarėme, balsavimo sąrašas jums pateiktas. Didžioji dauguma pritarė šiems kompromisams. Ir norėčiau padėkoti kolegoms už tai, kad mes mm, atsisakėme per daug detalizuotų nuostatų, mes apsiribojame bendresnio pobūdžio išvadomis ir pasiūlymais. Mes e, pareiškėme, e, ko mes tikimės iš komisijos pasiūlymų, o ne analizavome išsamei to, kas yra pateikta komisijos e, pasiūlyme. Aš manau, kad pas laikotarpis, per kurį bus gyveninti šie pasiūlymai, yra realus E, e, mano kolegė e, šiandienos koordinavimo posėdėje ar koordinatorių posėdėje paklausė, paklausė ar mes galėtume aptarti persvarstymų klausimą. Aš nemanau, kad mes turėtume gilintis į šią temą, nes šitame nukėlėme į 2012 metus ir taip pat rinkų klausimo sprendimą perkeliame į 2012 metus. Mes įtraukame į savo kompromisus taip pat atsėjimo klausimą. 2012 metais tikimės komisijos e, e, pasiūlymų, būtent, kad būtų pagerintos konkurencijos sąlygos. Ir visai įmanoma, kad EPP kolegos norėtų įtraukti dar vieną aspektą į šios pasiūlymus. Aš e, nemanau, kad čia dabar e, turėtume kelti tam tikrus procedūrinius klausimus dėl papildomų aspektų. Galbūt galėtume pridėti e, tam tikrą pastabą, jeigu kas nors siūloma naujo, o ne pagal galiojančią procedūrą formaliai atlikti visus pakeitimus. Aš taigi aš norėčiau padėkoti už konstruktyvų bendradarbiavimą, parengiant šios kompromisus ir dėkoju uždėmesi. Ačiū, ponė Groš. Dabar e, socialistų demokratų frakcijos vardu, ponas Alkadarai. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau atsiprašyti ponios Senalovos vardu. Deja, ji negalėjo atvykti į posėdį tačiau savo frakcijos vardu norėčiau padėkoti pranešėjai už jo įdėtą darbą rengiant šį pranešimą ir jo pasirengimą bendradarbiauti tiek su mūsų frakcija, tiek su kitomis, rengiant kompromisinius pakeitimus. Iki pat praėjusios savaitės pabaigos mes teikėme savo pakeitimus ir pasiūlymus ir aš tikiuosi, kad pranešėjas tikrai atsižvelgia į mūsų pateiktus pasiūlymus. Dėl pastarojo klausimo geležinkelių liberalizavimo. Aš turėčiau tokį pasiūlymą. Galima būtų pas, pasinaudoti pagerintą formuluotę ir įrašyti ne žodį liberalizavimas, bet atsižvelgiant į visuotinės paslaugas ir taip toliau. Tokią formuluotę mes ir anksčiau taikydavome ir aš manau, kad tai išspręstų mūsų sunkumus. E, turiu keletą pastebėjimų dėl kitų kompromisinių variantų taip pat. Mes e, sutinkame su jumis e, dėl komisijos pateikto pasiūlymo susijusio su 300 km riba. Komisijos pasiūlymas bendrai tariant yra labai geras, nes siekiant reikia suteikti didesnę rinkos dalį geležinkeliams, ypač kalbant apie ilgus maršrutus. Tačiau, kalbant apie trumpo nuotolio atstumus, dar galima būtų padaryti pažangos. Taigi aš visiškai e, su jumis sutinku dėl šio klausimo. Toliau. Dėl 22 kompromiso. sakėte, kad yra kalbama apie tam tikrus transporto priemonių išmatavimų pakeitimus ir tai galėtų būti susijęs su emisijų sumažinimu. Ir tai taip pat galėtų prisidėti prie geresnės kelių saugos. Tačiau mes nepritarėme 23 pakeitimui. Mes norėtume savo frakcijos vardu pasiūsti e, tiesiog politinį signalą. Dėl uosto paslaugų. Žinote, kad e, mūsų frakcija tikrai nenorėtų iš naujo pradėti diskusijų šiuo klausimu. Žinoma, kad e, viskas priklauso nuo komiteto komiteto nariai spręs, ar reikia tolesnių diskusijų, ar reikia komisijos tyrimų, ar reikia tolesnių aptarimų su suinteresuotais partneriais, bet e, iš esmės mes tam nepritarėme. Bet pritarėme 26 kompromisui, mes pasisakome už projektų obligacijas, tai yra geras naujas pasiūlymas, 18 kompromisas dėl keleivių teisų labai svarbu pabrėžti, kad ypač kalbant apie susisiekimą oru, kalbėti apie papildomas sąnaudas, papildomą kainą, būtina atkreipti į tą dėmesį. Ir mes tam pritarėme šimtų procentų. 24 kompromisas dėl kelių transporto. Mes pritarėme paskutiniai versijai kurioje yra kalbama apie tai, kad reikia pakeisti vairavimo ir polsio režimą reglamentuojančius teisės aktus ir būtina numatyti tinkamą uh, teisės aktų taisyklių taikymą. Praėjusiais metais buvo atlikti tyrimai ir jie parodė, kad e, būdavo taikomos skirtingos sankcijos, skirtingos baudos, taigi reikia didesnio suvienodinimo ES lygiu. jeigu žiūrėtume į transporto sektoriaus darbo sąlygas, tai negalima pamiršti socialinių aspektų liečiančių darbuotojus. Taigi tiek pastabų būtų iš mano pusės. Ir iš esmės noriu pasakyti, kad puikiai bendradarbiavime su pranešėju, labai džiaugiamės bendradarbiavimu ir šis pranešimas pasiūs E, Europos komisijai labai aišku ženklą, ko mes siekiame ateityje. Ačiū. Dėkuoju, ponia Maisner, Alde frakcijos vardu. Ačiū, ponia pirmininkė. Taip pat norėčiau savo frakcijos vardu padėkoti ponui Matijo. Akivaizdu, kad jis jau ilgai dirba šioje srityje ir jis puikiai išmano transporto politiką, bet to pasižymė ir tam tikromis e, politikų bei diplomatų savybėmis. Iš esmės buvo labai, labai daug tų pakeitimų iš įvairių e, frakcijų. Vieni norėjo daugiau ekologinius klausimus e, nagrinėti, kiti norėjo liberalizuoti rinkas. Ir jau akivaizdu, kad yra tam tikros tendencijos, e, kurios yra e, dažniausiai e, vystomos įvairiose frakcijose. Ir iš esmės visi šie pakeitimai atsispindi dabartinėme e, dokumente. Taigi aš dabar atkreipčiau dėmesį į tai, ką pasakė ponas Garošas ir ką jau minėjo ponas Kadravi. E, Iš esmės e, e, pritariu visiems kompromisams, išskyrus vieną kompromisą, bet apie tai kalbėsiu vėliau. Aš norėjau tik tai apie du punktus pasikalbėti. Labai gerai, kad 300 e, km nėra minimi, tačiau bet kokiu atveju kompromise mes jau minėjome šį atstumą, kad ir nedideliais atstumais galime taip pat pasiekti ekolo, ekologijos ir aplinkos apsaugos rezultatų. O kalbant apie šitos didžiulius sunkvežimius, Taigi, e, e, e, šitie skaičiai mums yra priimtini, tačiau mes norėtume vis dėlto daugiau taupyti ir nepaversti situacijos keliuose pavojingesnė. Be to, kitas dalykas yra trys konkretus dalykai, kuriuos norėčiau paminėti. 53 e, pakeitimas, e, ponia Grisbek e, pateikė šį pakeitimą, yra vertimo klaida. Mes palyginome su prancūzų ir vokiečių ir anglų kalbos vertimais. Čia parašyta yra ekut. Iš tiesų, kolegė norėjo iš esmės dar sugriežtinti šitą, šitą pakeitimą ir kad būtų tikrai renkamasi tarp būtinybės naudoti arba e, atsisakymo visiškai naudoti. Iš esmės, man atrodo, e, kad e, vertimuose iš prancūzų kalbos vis dėlto pasitaiko klaidų dėja. Dešimtam puslapyje panas Tremosa pateikė pakeitimą. Ar gali būti, kad šis pakeitimas bus atsiimtas? Dėja, ponas Tremosas nematau. Ir e, norėčiau dar paklausti jo, jeigu jis čia būtų. E, čia būtų gerai tokia informacija gauti. Dabar 11 puslapyje. Balsavimo sąrašuose yra šitas klausimas. Aš, aš e, tiesiog kalbu apie kai kurios pakeitimus, dėl kurių neaišku, kurie atsiimti ar ne. Toliau, kitas pakeitimas, ponios Grispek, ji norėjo išbraukti teiginį, kad ES e, yra ypatinga vieta, kurioje vystomas e, moksliniai tyrimai ir tekomoji veikla. Jis iš tiesų norėjo neišbraukti, kaip aiškėjo, o e, pakeisti tam tikrą formuluotę. Čia yra irgi vertimo klaida, bet ta klaida nėra tokia didelė. Ir paskutinis dalykas. 26b kompromisas, mes pastarąjį savaitę šešėlinio pranešėjų grupėje kalbėjomės diskutavome, mes čia kalbėjome apie uosto paketą. Ir aš kalbėjau su mūsų frakcija. Ir ten buvo e, e įvairių frakcijų e, parlamentarų ir, kaip ponas e, Grošas jau sakė, aš kaip pat kaip ponas e, Arkadravi ir Senjalova e, pritariu tam, kad mes nieko nedarytume šio klausimu, nespręstume uostų klausimą, nes iš esmės uh, galima išspręsti šį klausimą optimaliai, bet geriausia neliesti dabar jo. Mes turime palaukti, koks bus balsavimas. Galbūt dėl šio kompromiso mes nesutarsime ir tada galėsime pateikti naują kompromisą. Taigi tiek, noriu pasakyti. Thank you, Mr. Bradborn, for the ECR. Ponas Bradborn, ECR vardu. Labai ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti Matthew Grosh už jų darbą, taip pat už tai, kad jis dirbo kartu, kad būtų susitarta dėl kompromisų. Kaip jūs matote iš kompromisų skaičiaus, diskusijos buvo gana plačios, aptariant visus pateiktus pakeitimus. Užuot e, ėję į dabar vėlės į detalės dėl kiekvieno kompromiso, geriau pagalvokime apie svarbiausius dalykus. Aš paminėsiu keletą temų. Tai yra uh, tai, kas mums svarbiausia. Mes pirmiausiai priešinsimės bet kokiems pasiūlymams ar kompromisams, kurie mm, siūlytų dar daugiau e, reglamentavimo įvesti uh, transporto sektoriui. Tokiu būdu uh, ES gali tapti mažiau konkurencinga lyginant su kitomis pasaulio dalimis. Ir būtent tokių kompromisų yra nemažai ir mes dėl to jų negalime paremti. Kitas bendras principas uh, yra susijęs su uh, darbuotojais, mes priešinsimės bet kokiam pasiūlymui kompromisiniam, kuris siūlo dar padidinti finansavimą. Mes turime užtikrinti, kad nesdidinsime biudžeto nei transportą, nei kokio kito Europos Sąjungoje. Ir man atrodo, kad tai praeitą savaitę buvo nutarta dėl kitų metų biudžeto, taigi negaliu nieko niekam pritarti, kas e, sako, kad, kur sakoma, kad e, reikia daugiau finansavimo. Mes turime galvoti, kaip subalansuoti prioritetus ir priderinti prie dabartinių biudžeto sąlygų. Tai būtų visai neblogai. Aš pritarčiau tokioms e, nuostatams, bet e, kur siūloma didinti finansavimą, ne. Kitas dalykas - kompromisai, kuriuose raginama imtis veiksmų srityse, kurias e, priskirčiau subsidiarumui, pavyzdžiui, miestų transportas ir panašios sritys. E, mums bus sunku paremti bet kokius pakeitimus, kurie tiesiogiai susijęs su ES kišimusi į dalykus, e, tam tikrus Junktinėje karalystėje ar kitose valstybėse, kurios sprendžia vietos valdžia. Taip pat dar pasakysiu, kad mes sremsime e, visas priemonės dėl tolesnio liberalizavimo, dėl uosto paslaugų. Labai pritariu poniai Maisner, mes iš tikrųjų norime e, kalbėti apie tai, bet galbūt reikia peržiūrėti formuluotę, reikia kompromisą suskaiti dalis ir galbūt komisija galėtų paaiškinti savo poziciją, galbūt ne viskas taip blogai, kaip buvo pradžioje pasiūlyta. Uh, Dėl 300 km atstumo aš džiaugiuosi tuo, kad ponas Groš nusprendė, kad, nurodyti, kad nereikia nurodyti konkretaus skaičiaus ir aš remiu jį. Valstybės narės ne vienodomis sąlygomis gyvena, taigi neturėtume dabar e, vienos kažkokios taisyklės e, įvesti dėl atstumo visoms vienodos. Visoms valstybėms e, visos valstybės turi skirtingų transporto problemų ir dabar nurodyti kažkokį konkretų atstumą būtų neprotinga. Taigi tiek, pirmininkė. O dabar žalių vardu ponas Krameris. Ja, ich möchte mich auch äh, zunächst mal. Aš irgi norėčiau padėkoti ponai Grošui už bendradarbiavimą ir už pasirengimą siekti visą apimančio kompromiso, ne visada taip atsitinka. Iš esmės mes kalbėjome ne tik apie tai, kad mes gautume e, daugumos pritarimą jo pasiūlymui, bet e, kad pritartų iš tiesų nemažai e, parlamentarų ir buvo pakankamai sudėtinga situacija ir manau, kad mes pasiekėme tikrai neblogų rezultatų. Žinoma, žalieji ne viskam pritarė, ką siūlo E, ponas Matijo Grošas, e, kaip konservatorių atstovas, e, mes turėsime dar pasvarstyti, ar mes pritarsime visam dokumentui. Tačiau aš norėčiau pasakyti tik tai tuos dalykus, kuriems mes mm, mm, negalime pritarti. Šitie megatraks arba didžiuliai sunkvežimiai, jų klausimas iš tiesų yra mums nepriimtinas. E, aš manau, kad e, jeigu mes naudosime tokius sunkvežimius, tada 50 e, procentų bus tik tai pervežama geležinkeliais. Ir jeigu mes norime sumažinti klimato kaitos poveikį, tada mes neturime susilpninti geležinkelio pozicijų ir atverti durų tokiems didžiuliams sunkvežimėms. Mes taip pat norėtume, kad ir finansų klausimas būtų sprendžiamas. Mes žinome a, iš diskusijų, a, kad a, miesto transporto klausimas, sprendžiant subsidirumas, yra labai svarbus. Miestai turi spręsti, kas jiems geriausia. Tačiau a, komisija turi eiti teisinga kryptimi a, ir mes turime jai padėti. Aš manau, kad a, 20 procentų keliams būtų skirta a, 40. A, būtų skirta e, geležinkelių transportui, o likę procentai būtų skirti pėsčiųjų zonoms, dviračiams ir kitams transporto priemonėms, ekologijams transporto priemonėms. Deja, šitas e, pasiūlymas nesulaukė pritarimo e, ir iš esmės 15 procentų aš matau, kad lėšų yra skiriama uostams. Galbūt čia belgas ir suprastų tokio lėšų paskirstimą, tačiau aš to nesuprantu nes iš esmės kiti, kitos valstybės net neturi uostų arba e, vandens transporto kelių. Ir e, iš esmės nesupratau, kodėlgi čia būtent, čia mes galime diskutuoti apie skaičius, kodėl būtent čia tiek daug skiriama uostams. Yra ir konkretus skaičiai. E, pavyzdžiui, nurodoma, kiek turi būti parkavimo aikštelių sunkvežimėms arba krovinėms automobiliams. Šitas parkavimo aikštelių skaičius turi išaukti E, Lenkijoje 17 procentų e, išaugo, e, o Vokietijoje irgi panašių skaičių, bet kitose valstybėse irgi panašiai. Žinoma, yra tam tikrų problemų statant automobilius arba susidarant spūstims šių sunkių krovininių automobilių transporto keliuose. Tačiau pasvarstykime, o kiek yra spūščių geležinkeliuose? Nėra praktiškai. Taigi, atsižvelgime dabar į dabar baltąją knygą. Mes kalbėjome iš pradžių apie tai, kad ta, e, kroviniai turėtų būti perkeliami iš kelių transporto į geležinkelius. Jeigu to nepavyko, kai tai nepavyko, e, tai ponas Baroso pasiūlė e, komodalumą arba bendrą modalumą, tai kad būtent būtų dalinamasi kelių transporto kroviniais su geležinkeliais. Ir mes radome tam tikrą galimybę uh, Mm, galbūt įgyveninti tą intermodalumo idėją. Ir paskutinis dalykas, galbūt įgyvendinsime sprendimą sukurti bendrą Europos kelių, transporto tinklą su, ir su Eurovinietė. Ir ponia Jensen pasiūlė tai būtent e, idėja apie e, dviračių kelius arba dviračių transporto propagavimą. Žinoma, Danijoje galbūt lengviau bus e, gyveninti tokią idėją, nes Danija yra pakankamai plokščia, tačiau manau, kad tai būtų gyvenimas sprendimas. Ir ponia Matijo, norėčiau padėkoti už tai, kad niekada mes E, neminėme atskirai e, triukšmo problemos, mes kalbame tik tai apie išmetalus arba e, emisijas. Ir mes turėtume vis dėlto atsižvelgti iš, į triukšmą, nors jis neprisideda prie klimato kaitos mažinimo. Bet manau, kad šis klausimas yra pakankamai sprendžiamas. Bet, bet matau, kad ši idėja pamažu skinasi kelią, nes prieš penkerius metus mes tik vieninteliai kovojame už tai, kad būtų mažinamas triukšmo lygis. Ponas Kančian. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat dėkoju ponai Groš už didžiulį nuveiktą darbą. Pranešėjas padarė labai svarbų darbą ir jam pavyko atsižvelgti labai tinkamai į visus pasiūlymus. Turiu keletą svarbių, mano nuomonė, pasiūlymų. Dešimtas kompromisas. Čia mes kalbame apie projektų obligacijas. Iš tiesų yra labai skirtingai aiškinamas pats terminas projektų obligacijos. Dėl to atliekant vertimus gali įsivelti tam tikrų nesusipratimų. Turime tiksliai apibriežti, ką tai reiškia. Komisija pateikė pasiūlymą pavadinimu projektų obligacijos, tai yra labai svarbus žingsnis į priekį. Ir ten yra taip pat užsime, užsimenama apie garantijų sistemą ir jos apribojimus. Aš manau, kad mes turėtume žengti žingsnį dar toliau ir neapsiriboti tik garantijomis, o kalbėti apie bendras obligacijas, kurios iš esmės būtų skirtos projektų finansavimui. Taigi vienas iš žingsnių būtų žengti toliau už 50 milijardų eurų ribos. Ir aš manau, būtent tą ir dėlėtų padaryti, nes dėja ne, visos, ne visi infrastruktūros projektai yra tvarūs, ypač kalbant apie jų pradinę gražą. Kita mano pastaba yra susijusi su 28 kompromisu. Ponas Groš ir ponas Alkadrai užsiminė apie šį kompromisą. Mm, čia mes turėtume prisiminti, kaip mes balsavome pastarai kartą dėl geležinkelių. Komisija 2012 metais prisims įsipareigojimus dėl atsiejimo ir kažką panašaus reikia padaryti ir liberalizavimo sferoje. Taigi ta pati formulė, kuri buvo numatyta prieš keletą metų, galėtų būti panaudota ir šiuo atveju. Ačiū. Dėkuoju, ponia Ajala Sander. <clears throat> <clears throat> Dėkui, pirmininkė. Labai ačiū ponui Grošui ir visiems šešėliniams pranešėjams. Dėkuoju už puikų darbą. Tikrai išnagrinėta nepaprastai daug pakeitimų. Dabar tikiuosi, dokumentą bus lengviau skaityti. Dėl ketvirto kompromiso man kyla šiek tiek problemų. Ponas Garošas bando suderinti daug dalykų, bet dingo mano 60-asis pakeitimas. Man atrodo, kad jis labai aktualus. Kalbu apie tai, kad reikia E, pažvelgti iš arčiau į problemą susijusią su dideliais infrastruktūros projektais. E, kalbu apie informacijas, konsultacijų e, aspektus. Pavyzdžiui, Vokietija Šutgarte neseniai buvo įgyvendamas vienas projektas ir iškilo problemų. Mums reikia tokiuose tekstuose kalbėti apie tai, kad reikia dėkti, e, taikyti komunikavimo, konsultavimuose su piliečiai strategiją. Ir bet kokie dalykai turėtų būti labai vertingi dėgiant infrastruktūros e, projektus. Taigi tai nesispindi ketvirtame kompromise ir e, norėčiau, kad panas Grošas nepamirštų mano pasiūlymo. Devintas kompromisas susijęs su logistiniais dalykais Komisija yra įsteigusi nuolatinį diskusijų forumą. Tas buvo padaryta šiek tiek anksčiau, bet man atrodo, kad reikia testinumo šioje srityje. Viskas, kas yra susijęs su logistika, su išmaniais e, transporto grandės integravimo būdais yra labai aktualu. Reikia tai paminėti konkrečiau devintame kompromise. Dabar viskas labai aptakiai tik tai pasakyta. Toliau dėl e, giga vilkikų arba sunkvežimių. E, praeitą kartą peržint baltąją knygą buvo susitarta dėl tam tikro statuso quo, bet manau, kad parlamentas turėtų e, E, vieningesnę pateikti poziciją dėl to status quo. Nes jeigu bus e, nukrypta nuo šios pozicijos, tai gali kai kas pamanyti, kad mes nebesilaikome tvirtos pozicijos ir pasisakome už tokius gigalainerius. Dėkui. Ponas Fleckenstein. Ja, Herr Vorsitzender. Taigi, panė pirmininkė, Ačiū, ponia Krošai, už šitą puikų e, pranešimą. Aš norėčiau tik tai pabrėžti vieną dalyką. Jis man yra pakankamai svarbus. Tai būtent, kad ilgalaikiai tikslai e, transporto sektorė yra labai svarbus. Tačiau e, nepakanka tik juos nurodyti. Reikia ir tikrinti šių tikslų gyvendinimą ir artimiausių laikotarpių. Šitas šitą taisyklę, tai naudokis arba e, nedalyvauk sistemoje, taip pat turėtų būti plačiau taikoma. Mes taip pat kalbėjome apie pasienio poveikį. E, mes turėtume atkreipti dėsnį dėmesį ES e, išorės sienas, be to į ES vidaus vandenų transporto keliai turi būti prilyginti kelių transportui. Bet to mes e, taip pat norėtume sulaukti daugiau pasiūlymų ir daugiau argumentų iš komisijos, negu iki šiol gavome. Tai būtent, kad būtų užtikrintas atitinkamas saugumas da, e, keliuose, nes mes jau kalbame, kad įvairios nuostatos taikomas įvairiose valstybėse narėse. Ir paskutinis dalykas už kurį aš dėkingas ponui Grošui ir šešėliniams pranešėjams, tai būtent, kad e, socialiniai komponentai yra pabrėžiami transporto sektoriuje. Ir e, visi šie pasiūlymai ir pakeitimai atsispindi trečiame kompromise. Be to, norėčiau atkreipti didesnį dėmesį į didesnį socialinį draudimą arba didesnį socialinį saugumą transporto srityje. Tai Ir manau, kad e, tokiu atveju e, liberalizavimo transporto srityje e, neverta siekti, jeigu mes norim užtikrinti socialinį saugumą. Taigi, ir mes negalime pritarti 26b kompromisui, nes mums nereikia papildomo liberalizavimo šitų paslaugų, kurios teikiamos uostuose. Mums reikia tik tai socialinių standartų ir pažiūrėsime, ar tos, tos paslaugų liberalizavimas gali būti prasmingas. Ir mes turėtume paskatinti trečią kartą komisiją e, vis dėlto persvartyti atitinkamus pasiūlymus ir iki galo dar neapsispręsti. Ačiū, ponė Tikau. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Groš ir poniai Sahalovai už puikų bendradarbiavimą Turiu prašymą. 119 ir 123 pakeitimai neatsidūrė aštuntajame kompromise. Todėl aš norėčiau paprašyti, kad būtų balsuojama dalimis dėl šių pakeitimų. 119 pakeitimas rodo tam tikrą skirtumą, tam, tik, lyginant kelių transporto infrastruktūros išvystymą senosiuose ir naujosiuose valstybėse narėse. O 123-ame pakeitime yra kalbama apie ne iki galo panaudotą transporto potencialą Dunojaus ir Jodosios jūros regionuose. Taigi aš norėčiau paprašyti, kad būtų balsuojama dalimis ir būtų balsuojama atskirai, kadangi tai nėra įtraukta į 8 kompromisą. Komisijos vardu ponė Jėgė. Thank you, Mr. Chairman, honorable members. Ačiū. Ačiū, jūs e, ketinate priimti pranešimą dėl Komisijos Baltosios knygos apie transporto politiką. Aš norėčiau pirmiausiai padėkoti pranešėjai už puikų darbą, pasveikinti jį parengus pakeitimus, kompromisinius atsižvelgiant į tokį didelį pakeitimų skaičių. Uh, Mums džiugu pamaty, buvo pamatyti, kad e, parlamento ir komisijos vizija apie ateitį transporto yra panaši, mes turime spręsti tokias e, problemas kaip spūstis ir panašiai. Transportas yra esmė e, bendrai rinkai, jis gali prisidėti prie augimo, taip pat siekiant išteklių veiksmingo panaudojimo pagal strategiją Europą 2020. Mes turime taip pat užtikrinti konkurencingumą transporto sektoriui kaip e, verslo srities ir kaip srities aptarnaujančios verslą. Mes siekėme sumažinti e, CO2 emisijas, taip pat užtikrinti veiksmingą transporto sistemą, paremti atskiras iniciatyvas. Jūsų pranešimas yra nepaprastai svarbus. Jis suteiks naują politinį postumį e, mūsų strategijai. E, kartais sakoma, kad reikia imtis e, politinių veiksmų iš karto. Aš nebekartosiu, aš jau daug kartų esu sakiusi apie tai ir apie tai, ką mes galvojame apie tarpinius tikslus, tikslus siekiant strategijos Europą 2020 įgyvendinimo. Mes. E, žiūrime į pranešimą kaip į labai rimtą padrasinimą. Mums labai malonu pasakyti, kad manome, jog maždaug 20 procentų visų iniciatyvų jau yra patvirtintos ar net pradėtos įgyvendinti. Aš norėčiau paminėti transeuropinius transporto tinklus, oro uostų paketą, bendrus. E, principus įtvirtinančius keleivių teisės, taip pat mokymo srities priemonės. E, e, komisija Baltą knygą pavers konkrečiomis priemonėmis, kitais metais bus paskelbta darbo programa ir mes norime e, pabrėžti, kad norime stipresnio geležinkelių paketo bei iniciatyvos apie alternatyvų, alternatyvių transporto priemonių naudojimą. Norėčiau e, pasakyti ponui Groš, kad mes pasisakome už tai, kad reikia dar kartą pažiūrėti į uosto ap paslaugas ir 13 metais komisijos darbo programoje tai atsispindės. Jūs taip pat tikriausiai matėte darbo programą komisijos, kurią pateikė praeitą savaitę pirmininkas Baroso, ten yra priemonių numatyta. Mes, e, kaip ir buvo pasakyta, nepasakome už tai, kad sumažintume judumą, tai nėra išeitis. Dar porą pastebėjimų dėl pranešimo. Jūs viską gerai žinote, bet mes norėtume šiek tiek pakoreguoti 15 pastraipą. Ten kalbama apie tai, kad dar reikėtų peržiūrėti kartą e, teisės aktus dėl vairuotojų darbo ir polisio laiko. E, dabartinė sistema jau yra pakoreguota, neseniai tai vyko po ilgų diskusijų 2000-2006 metais vyko E, ilgos diskusijos, taigi aš labai prašyčiau e, išlaikyti tik antrą pastraipos dalį, kur sakoma, kad reikia siekti vienodai įgyvendinti taisyklės egzistuojančias, bet neperžiūrėti pačių taisyklių 18 pastraipą dėl e, geležinkelio priemonių, leidimų uždavimas priemonėms numatoma du mėnesiai, bet tai yra per daug uh, gal griežta mūsų nuomonė, e, realesnė trukmė būtų pusę metų, šeši mėnesiai. Ir galbūt tokį laiką reikėtų numatyti. E, mes tikiuosi e, patvirtinsime iniciatyvas, kurios užtikrins didesnį jau judumą, geresnės transporto sistemas. Ir dar kartą noriu padėkoti pranešėjui ir transporto komitetui. Ačiū dabar ponas Groš. Okay. Ačiū trumpai dar kartą. Pasikartosiu. Dėl uosto paslaugų aš norėčiau dabar reaguoti komisijos žodžius. Ir kai žiūriu į darbo programą 2012 metų, tai matau, kad komisija man saulė labai šviečia į akis. Tai aš matau, ką ten siūlo komisija rubrikoje teisėkoros pasiūlymai. Iš esmės, e, tai yra įdomus pasiūlymai ir norėčiau paklausti, kągi e, komisija e, ketina nuveikti iki tol, kol bus pateikti šitie teisėkoros pasiūlymai. Nes mes turime pasvarstyti dėl šito 26b e, pasiūlymą, nes, nes komisija pagal šį kompromisą turi pranešti, kągi ketina nuveikti šioje srityje dėl uosto paslaugų. 2012 metų programoje tai ir yra parašyta. Taigi, e, aš e, <laughs> siūlyčiau pasvarstyti, vis dėlto balsuoti už šitą kompromisą, jo komisijai pasvarstyti, kokią informaciją pateikti. Ir Jūs matysite taip pat e, balsavimo sąraše e, kolegas Tikao, e, kolegos Ajalas Senda kalba apie vieną pakeitimą, kuris ne, nebuvo įtrauktas į kompromisą. Manau, kad tie pakeitimai, kuriuos pasiūlyta 160 ir kitas pakeitimas, mes dėl jų galime balsuoti atskirai, o ne kaip už kompromiso dalį. Aš manau, kad tai jokia problema. Čia puikus pavyzdys buvo Štutgarto 21, 21 atkarpa paminėta. Tai būtent, e, manau, e, tai yra puikus pavyzdys, kaip e, yra rengiami tokie projektai gyvendinami. Taip pat, kolegė Krameri, mes Praeitie taip pat nustatėme, kad e, geležinkeliu turėtų būti daugiau dėmesio skiriama ir kad daugiau krovinių bei keliaivių turėtų būti pervežama geležinkelis. Ir aš manau, kad iki šiol dar laikosi, e, turi būti laikomasi šių mūsų tikslų. 40 procentų išlieka transporto e, geležinkeliais. Aš manau, kad mes e, turėtume e, nustatyti ir naują e, procentinį dydį, kiek turėtų būti pervežama geležinkeliais, tačiau mes turėtume susijęti šias diskusijas su finansavimo klausimu. Ir galbūt tada ir padidinsime geležinkelio transporto užimamą sritį transporto sektoriuje. Yeah nes kol kas mes nenumatėme jokių konkrečių skaičių. Dabar dėl e, šių dviračių kelių aš manau, e, kad iš esmės e, gal kompromise mes visko čia netarsime dėl tų dviračių takų. Aš manau, kad vis dėlto bent koncentruojamoje dalyje mes turėtume įtraukti tam tikrą nuostatą arba nuorodą į šitos Europos dviračių takus. Taigi, mes supratome, ką komisija ką tik pasakė, kad komisija nebenorėtų spręsti šio klausimo dėl mm, važiavimo ir poilsio laiko. Ir mes kaip parlamentas turėtume galbūt pabandyti įtikinti tarybą suderinti tuos poilsio ir darbo laikus įvairiose valstybėse narėse. Aš manau, e, kad e, e, sunkvežimių vairuotojai turėtų kas 14 dienų, turėtų pailsėti namuose. Ir manau, kad šis klausimas turėtų vis dėlto būti sprendžiamas, kad kažkiek įneštume laisvumo į, trans, į šį transporto sektoriaus aspektą. Ir manau, kad vis dėlto derinimas taip pat būtų tinkamas atsakas įkilančias problemas. O dabar dėl šitų gigalainerių. Aš iš esmės nesu šalininkas tokių dalykų. Aš manau, kad mes turėtume atsižvelgti Skandinavijos šalių patirtį ir remtis subsidiarumo principu leisti nuspręsti e, pačioms valstybėms narėms, e, e, kokią infrastruktūrą joms reikia, kokios transporto priemonės turi būti naudojamos. Tačiau bet kokiu atveju E, mes turime taikyti platų visą apimantį požiūrį, bet palikti ir subsidiarumui atitinkamu, atitinkamus aspektus. Iš esmės mes e, nenorime e, dabar nustatyti tam tikrų dydžių Europos lygių, bet norime tam tikrą toleranciją išlaikyti. Taigi rytoj balsuosime dėl pono Grošo pranešimo. O dabar e, perinam prie ketvirto darbo tokias punkto keliaivių duomenų įrašų duomenų naudojimas. E, pranešėja ponė e, Lichtenberger. Taigi, mačiau, kad nemažai pakeitimų yra pateikta. Aš manau, kad net aplinkos komitete nebuvo pateikiama tiek pakeitimų. Tačiau galbūt kaip nors susidorosime. Taip, iš tiesų tiesa, čia yra rekordinis e, pakeitimų skaičius, nes labai diskutuotina ši tema, nes e, čia mes susidurėme su asmeniais keliaivių duomenimis, kurie yra įvairiais būdais naudojami. Galbūt galėtumėt palaukti truputėlį, aš norėčiau e, paprašyti, kad žmonės diskusijas toliau organizuotų už šios e, patalpos durų. Nes iš esmės per daug triukšmo dabar yra, neįmanoma susikalbėti. Jeigu turite e, išeiti, kas nors aptarti savo reikalų už durų, tai išeikite. Taigi, ačiū. Aš per pasarasias dvi savaitės stengiausi surasti kompromisu su kai kuriais pakeitimų teikėjais, kad bent jau sumažinčiau pakeitimų skaičių, o tai buvo netaip jau paprasta nes tie pakeitimai buvo labai skirtingi. Nes labai sunku kartais rasti kompromisą tarp juodos ir baltos spalvos arba dviejų visiškai diametraliai skirtingų nuomonių. Taigi aš norėčiau e, padėkoti e, kolegoms, kurie atsiuntė savo pakeitimus. E, pirmas dalykas, kurį norėjau paminėti, tai yra apimtis tai yra taikymo apimtis, taigi e, kokių tikslų mes siekiame. Aš e, pasistengiau apibriežti tik tai e, terorizmo grėsmės, tai yra dokumento taikymos rytis turėtų apsiriboti tik tai terorizmo keliamomis grėsmėmis. Nes aš mačiau, kad yra daug žmonių, kurie pritarė tam, uh, kad e, e, šie duomenys būtų renkami ne tik apie teroristinę veiklą, bet ir apie kitas kriminalinės baudžiamasias veikas. Čia e, tai norėčiau paminėti pono Šmito pakeitimus, kurie yra susijęs su tuo, kad terorizmo veikos būtų papildytos taip pat prekyba žmonėmis, prekyba ginklais ir kitomis baudžiamosiomis veikomis. su tuo yra susiję pakankamai daug pakeitimų. Norėčiau sumažinti šį e, pakeitimų e, skaičių ir tik tai trečioje e, dalyje, kai ponas Bredbornas dar mini labai sunkius nusikaltimus. Aš iš esmės bandžiau suskirstyti tam tikromis pakopomis tuos nusikaltimus ir su jais susijusius pakeitimus. Tai yra pirmoji sritis susijusių taikymo sritimi. Taigi kitas dalykas, apie kokius skrydžius mes kalbame. Tai kalbame apie skrydžius, kurie vykdomi tarptautinių lygių, kur, pavyzdžiui, skrendama iš ES į trečią šalį arba atvirkščiai. Ar, sakykime, Europos viduje vykdomi skrydžiai arba, e, pavyzdžiui, e, kalbama čia apie tokius skrydžius, kurie yra susiję arba yra jungiamieji skrydžiai ir e, žmonės skrenda iš ES trečiasios šalis arba persėda paskui tokius lėktuvus. Taigi, čia aš pabandžiau sutraukti visus šios pasiūlymus į kompromisinius pasiūlymus. Bet to pranė Karmaeva paprašė įtraukti žodinį pakeitimą kad ir kitos transporto priemonės, kurios dabar yra e, nereglamentuojamos, e, kalbant apie PNR arba keliaivių duomenų įrašą, įtraukti, nes e, ten tokie duomenys nerenkami. Kitas kompromisas, kurį aš bandžiau pasiekti, yra susijęs e, su push ir pull metodu. E, čia kolegos e, turėjo omenyje Tai būtent tos oro bendrovės, kuris neturi galimybės dalyvauti e, e, push e, procese. Jos mm, turėtų būtent automatiškai teikti duomenis štai PNR arba kreivių duomenų įrašo sistemai. Čia yra Forsto Šmito, Ferraka pakeitimais. Čia mes bandėme pasiekti kompromisą, kuris yra skirtas vien tik tai push metodui. Mes bandėme e, visą šį e, procesą prašyti 2F kompromise. Į visą šį duomenų teikimą bandėme apibriežti būtent 2F e, E, kompromise. Kitas dalykas, e, taip pat diskutuotinas dalykas, yra tas, ar e, oro bendrovės turėtų rinkti papildomus duomenis, ar jos turi tik dalyvauti sistemoje. Čia, čia, čia kalbama apie įpareigojimus oro bendrovėms. Ir mes bandėme kai kurios pakeitimus sutraukti į kompromisus, kad bent jau būtų aiškiau, apie ką kalbame. ir šeštas kompromisas, e, kuris apima daug e, pakeitimų, nes čia kalbame apie labai svarbius klausimus, nes e, tie klausimai yra labai svarbus ir oro sektoriui, nes ką oro bendrovės turės papildomai daryti, ko, ko iš jų reikalaujama, jos turi tai žinoti. Jos turi rinkti kol kas bent jau tos duomenys, kuris paprastai renka ir jokių papildomų dokumentų, duomenų. Aš su kolega Birker kalbėjom apie klausimą. Kaip mes aptarsime e, valstybių narių klausimą, kalbėdami apie taikymo sritį, nes e, kai kurios valstybės narės e, pareiškia, kad norėtų neteikti kai kurių duomenų Ir taryboje kilo e, arši diskusija, e, taryba mano, kad reiktų bent jau e, turėti tam tikras Europos taisyklės, nes gyvendinant ES teisės aktus tie visi nukrypimai arba išimtis tik tai sukeltų sumaištį. Ir iš esmės, jeigu E, tokios išimtys yra patvirtinamos, tai jos turi atitikti ES teisės aktų reikalavimus. Tai yra labai sudėtingas e, formulavimas, nes jis yra susijęs su subsidiarumo principu. Tačiau bet kokiu atveju mes bandome bent jau pasiekti kompromisą šio klausimu. Kitas dalykas e, tai yra priedai. Ir ten aptariama, kokie duomenys patenka į šitą apsikeitimą duomenimis. Čia aš bandžiau parengti tokius kompromisus, kurie apimtų kuo daugiau pakeitimų, tačiau tai buvo labai sudėtinga. Nes kai kurie e, e pakeitimų teikėjai norėjo griežtesnių formuluočių ir mes bandėme aiškiau apibrėžti, ko siekime. Tai būtent apie, duomenys apie lydimus mažamečius, Tai būtent, e, kad būtų renkami tik tai tie duomenys, kurie ir taip renkami, kad nebūtų jokių papildomų duomenų apie tokius lydimus e, nepilnamečius. Kitas dalykas, mes bandėme sutraukti informaciją, taigi e, apie kokius duomenys, apie kokius duomenų punktus kalbame, kad bent jau būtų aišku, apie ką kalbame. Čia iš esmės aš ne, ne apie viską papasakojau. Uh, nes ne visi pakeitimų teikėjai yra salėje. Aš bent jau stengiausi kuo e, aiškiau suformuoluoti dokumentą, atsižvelgti į visus pakeitimus. Taip pat dėkoju Jums už e, pasirengimą bendradarbiauti ir už Jūsų pasirengimą siekti kompromiso, bet to siekti įraiškumo. Ir dabar norėčiau paprašyti, kad gal kas nors, jeigu turi pastabų, kad tai pareikštumėte jas, e, nes balsavimo parašas yra kai tik rengiamas. Ir aš bandžiau dokumentą parengti kuo aiškesnį. Taip pat dėkoju e, kolegoms iš e, transporto e, komiteto, nes tai iš tiesų buvo labai sudėtingas darbas viskas suderinti, nes tos nuomonės buvo labai skirtingos, kurios atsispindėjo pakeitimuose. Dėkuoju, ponė Lichtenberg ir dabar ponas Groš. Ačiū. Aš norėčiau atsiprašyti kolegos e, e, Degrandės. E, jis susirgo, nes nežinau, ar čia dėl dėrybų, dėrybų, ar čia dėl skrandžio problemų, ar dar kitokių dalykų. Taigi, aš manau, kad keliaivių duomenų įrašo neturėtų būti rekomenduojami ne taip griežtai. Ir mes e, tu, turėtume mm, nesukonkretinti ir apibriežti jų taikymos rytį, e, tiksliau e, šitų duomenų naudojimo taikymos rytį, bet ją padaryti platesnę ir bendresnę. Kitas dalykas, kolega Degrandės mano, kad kad e, lybė frakcijoje turėtų būti aptartas šis klausimas, nes e, iš esmės e, e, lybė komitete dar, dar ieškoma bendrų sprendimų, e, bandome suderinti įvairias nuomonės ir palikti e, pagrindiniam komitetui vis dėlto spręsti šį klausimą. Kitas dalykas. E, minimi bent jau pranešėjos pakeitimai, kurie yra susiję su pirmuoju ramščiu. Ir mes turėtume atsižvelgti į pamatinį sprendimą 2008 metų, kur kalbama apie policijos ir teismų bendradarbiavimą baudžiamosios bylose. Tai e, čia jau yra trečias e, ramstis. E, aš manau, kad mes neturėtume painioti daugiau tų ramščių. Čia yra teisinis klausimas. O kompromisai. Šitas kompromisinis pasiūlymas dėl antros straipsnio, kur yra taikomos rytis susiaurinama, iš esmės yra priimtina ir tokia yra EPP frakcijos pozicija. Ačiū, ponė Tikau, socialdemokratų vardu, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Lichtenberger už surinktus sustikimus su šešėliniais pranešėjais, taip pat už jos atliktą darbą. Socialdemokratai buvo pateikę daugelį pakeitimų bet iš esmės mes pritarėme direktyvos taikymo apimties apribojimų tik teroristiniams nusikaltimams ir patiems sudėtingiausiams nusikaltimams atlikan, atliktiems tarp sienų. Mes nepritarėme tam, kad būtų traukiami duomenys apie keleivį, kuris nėra įtariamas jokiais nusikaltimais. Ir mes nepritarėme tam, kad valstybės narės padengtų visas išlaidas susijusias su šios direktyvos įgyvendinimu. Mes pritarėme tam PUL metodui. Mes taip pat norėtume pritarti tam, kad būtų sutrumpintas duomenų saugojimo laikotarpis. Ir manome, kad būtų gerai prisiminti direktyvą skirtą uh, duomenų saugojimui, kuri yra skirta mobiliems operatoriams. Ir čia terminas yra 6 mėnesiai 2 metai. Ir mes norime apriboti duomenų rūšis, kurios yra perdodamos trečioms šalims. Mes taip pat pritarėme tiems linijiniams įpareigojimams valstybėms narėms. Čia kalba eina apie 30 procentų duomenų, 60 procentų duomenų. Iš esmės mes manome, kad toks pasiūlymas e, nėra įgyvendinamas. Taip pat manau, kad plenarinėme posėdėje reikės pateikti pakeitimą, kuriame būtų pasakyta, kad visi susitarimai dėl keleivio duomenų įrašų pasirašyti tarp ES ir valstybių narių turėtų būti sudarinti su direktyvos nuostatomis, kai bus balsuojama. Ir pabaigai norėčiau padėkoti poniai Lichtenberger. Liberalų frakcijos ponas Dibacham. Ačiū, Ole Schmidt buvo mūsų frakcijos šešėlinis pranešėjas, dėja negali dalyvauti posėdėje, todėl aš jo vardu mm, pasakysiu jo pastabas. Pirmas dalykas. Mums reikia sutarti dėl gerai sureguliuoto, subalansuoto pagrindo, kalbant apie keleivio duomenų įrašus. Dabar atrodo, kiekviena valstybė narė e, renka savo įrašus ir duomenis pasak Olės, tai yra geras, tai yra blogas dalykas. Ir kolega yra teisus, jis sako, kad negalima pamiršti keleivių teisų ir kitų svarbių dalykų. Kita pastaba - reikia ieškoti pusiausviros tarp tų svarbių duomenų, kurie pas, padėtų mums siekti savo tikslų ir tų duomenų įrašų, kurie gali būti kenksmingi arba žalingi. Taip pat negalima pamiršti ir išlaidų, kurias patiria oro bendrovės rinkdamos tokius duomenis. Kitas labai svarbus dalykas yra priedai, kuriuose yra kalbama apie keliaivio duomenų įrašus. bendroja informacija, bendro pobūdžio informacija ir informacija apie sėdimą vietą tikrai nėra veiksminga, ji turėtų būti išbraukta iš priedo. Galiausiai kolega pabrėžia nusikaltimo apibriežtį šiame kontekste. Komisijos pirminėme pasiūlyme Mm, tai buvo apibriešta pernelyg plačiai ir mes tikimės, kad transporto komitetas apribos visą tai tik teroristiniais nusikaltimais ir sudėtingais, sunkiais nusikaltimais, tokiais kaip priekyba žmonėmis, ginklais ir, nusikal... ir um, narkotikais. Dėkoju ponui Tabaka, ponas Bredban, SR vardu. Dėkui pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų bendradarbiavimą. Mes E, didelę dalimi pritarėme jos nuomoniai. E, nežinau, ar viskam tai būtų gal keista, bet tikrai nuomonė yra labai gera, nors yra neišspręstų klausimų. Pasakysiu, kad tikrai pritarsime pranešimui, kaip jau minėjau pradžioje, bet dar keletas tokių momentų. Pirmiausia, apreptis direktyvos taikymos rytis, ką, kaip mes viskas spręsime. Pone Lichtenberger minėjo tris skirtingus požiūrius e, rimti e, tarptautiniai nusikaltimai. Manau, kad dėl ko besusitartume per balsavimą, dėl galut galutinio sąrašo rezultato reikia labai aiškiai kalbėti apie tai, kad mes nebeisime to pačiu keliu, kaip kad Europos arešto orderio e, atveju, kai e, iš pradžių buvo e, numatyta išduoti šį orderį tik tai už labai rimtus nusikaltimus, o paskui pradėtas jis išdavinėti e, ieškant žmonių, kurie įtariami pavogę paršelį. Taigi reikia apibriežti labai gerai nusik nusikaltimus. Treč, antras dalykas - push ir pull metodas duomenų teikimas ir ėmimas. Ne visiškai nesutinku su ponė Tikau. Reikia derintis prie kitų panašių susitarimų ir jeigu nėra kitos priežasties e, paprastumui taikyti, tai gal e, teikimo push metodas yra lengviausias e, įgyvendinti. Dabar dėl skirtingų kategorijų duomenų sričių, aš nevardinsiu visų, tik pasakysiu, kad kai kur e, situacija ne iš, nepasikeitė. Viena tokia, ir kalbu dabar apie duomenys arba informaciją, pavyzdžiui, apie atsiskaitimą už bilietus E, žiūrima, ar mokėta grinaisiais pinigais ar kredito kortelė. Ir jeigu, pavyzdžiui, indikatorius rodo, kad kažkas nusipirko bilietą į vieną pusę už grinus pinigus, tai tarsi rodo tam tikrą pavojų. Mes norime, kad tie dalykai vis tik tai būtų išbraukti Kitas dalykas e, - dažnas skraidimas. Bijau, kad e, reikės sutikti su tuo, kad e, kontraterorizmo tikslais toks e, metodas priimtinas. Šiaip, kaip sakiau, didelių problemų neturime ir e, pritarsime beveik viskam, kas išdėsta nuomonė. Ačiū, panas Vikėjai. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju poniai e, Lichtenberger pur e, darbą. Iš tikrųjų, mane nustebino tai, kad tiek daug pakeitimų yra pateikta, bet kita vertus tai yra saugumo laisvių dalykai. Porą pastebėjimų e, dėl tam tikrų probleminių dalykų. Mes daug dirbome dėl vieno, nes. Ir man atrodo, kad mes dabar sakome, kad uh, reikia sieti duomenys su uh, teroristiniais nusikaltimais, taip pat su uh, E, kalbam apie rimtus nusikaltimus ir labai sunku atskirti, kas yra rimti nusikaltimai ir kas yra teroristinė veikla. Labai sunku yra nuspręsti, kokia yra kritinė masė. Kitas dalykas, labai daug pateikta pakeitimų dėl duomenų teikimo ėmimo, pušpul. Push -pull Kaip ką tik sakė ponas Bradburn, gal geriausiai būtų pritaikyti taip vadinamai push požiūrį duomenų teikimo, nes kur kas lengviau tą padaryti. Bet kaip um, dėl bendrovės, tada uh, atitinkama bendrovė turės uh, imtis papildom, papildomo darbo ne, ir tai padidins išlaidas, vargu ar ponas Brandurnas to norėtų. Ir kitas dalykas, toji bendrovė bus atsakinga už šį veiksmą. Jeigu bendrovė, kitaip tariant, naudos techniką susijusią su tuo push e, poveikiu, tai reikės naudoti kažką papildomai. Jeigu ne, tai tada kažkas kitas duomenis naudos, jeigu jie neperduos tų duomenų. Ir tada mes e, turėsime susidurti su trečia šalimi ir tai uh, mm, kelia tam tikrą nusistebėjimą. nusistebėjimą. Turime kalbėti ne tik tai filosofiškai, reikia daugiau laisvės ir saugumo. Ir beveik neįmanoma daryti takos, kurios tarp terorizmo ir e, rimtų nusikaltimų. Ir taip pat e, nežinoma, kaip elgtis to push ir pull. Ir dar reikia atsakyti tokius klausimus, kaip kas yra atsakingas už ką. Pone Vasilijadu dabar komisijos vardu. Dėkui. Trumpai paminėsiu kompromisinius pakeitimus. Tikiuosi, kad turiu prieš save teisingą teksto variantą. Vienuoliktasis kompromisas. Mes jam galėtume pritarti. Kompromisas dėl penkioliktos konstatuosimos konstat konstatuojamosios dalies taip pat gerai. 2.f straipsnis, kompromisas dėl jo mums taip patinka. Dėl antro straipsnio pirmos dalies, e, pirmos įtraukos mums taip pat tinka pasiūlymas dėl apribojimo taikymo srities. Tiksliau mes nepritarėme šiam pakeitimui, mūsų norų turėtų išlikti toks, tokios, tokie pribojimai, kaip mes, kad pasiūlėme. Ir apie tai išsakiau per ankstesnį posėdį. Mes turime galvoti apie operacinės priežastis ir vertę keliaivių duomenų įrašų, kuojant su rimtais nusikaltimais. Taip pat dar noriu pasakyti, kad mes taip pat pateikėme pasiūlymą, kad reikia kalbėti apie rimtus nusikaltimus, o ne bet kokius nusikaltimus. Taigi dėl šio kompromisinio pasiūlymo mūsų nuomonė skiriasi. Dėl ketvirto straipsnio 3a naujos dalies mes nepritarsime kompromisui, nes dėl šio pasiūlymo sunku būtų iš vis e, veikti e, sistemai, nes duomenys turėtų būti panaudoti iškart prieš keliaivių išvykstant ar atvykstant reikėtų, kad atsirastų tada teismas, kuris e, leistų panaudoti tokius duomenys iškart ir tai labai pakenktų visai veikimo sistemai. Mes tam nepritarėme. Dėl šešto straipsnio kompromisas pritarėme, dėl penkiolikto straipsnio pritarėme, dėl pirmo e, priedo dvyliktos dalies kompromisas dėje negalime pritarti. E, dėl pagrindinių pastebėjimų ten kalbama apie įvairią gana naudingą informaciją teisės saugos tikslais. Todėl mes siūlome išlaikyti bendrasias pastabas. Dabar dėl priedo. Apskritai, aš ir anksčiau jau tai esu sakius, bet dar pabrėšiu kartą, kad labai svarbu lai, išlaikyti užtikrinti e, vientisumą. Tai labai e, svarbu vežėjams. Dabar baigėme jau susidaryti dėl vieno e, susitarimo, dėl keleivių duomenų įrašų su viena šalimi, paskui dar sudarysime kitus susitarimus. Mes turime išlaikyti tokį pat sąrašą, nes tai kainuoja labai daug vežėjams. Ir aš norėčiau paraginti jūs išlaikyti priedą tokį, kokį esame pasiūlę. Dėl informacijos apie tai, kaip įsigijamas bilietas, visiems tai labai rūpi, bet e, nepamirškite, kad kredito kortelės e, numeris neatsispindi, daug yra iksų, tik tai paskutiniai keli skaičiai, taigi e, nereikėtų gal taip labai jaudintis dėl šito dalyko. Norėjau tik tai pasakyti jums tai, pastebėti, bet šiaip kompromisai labai palengvina mūsų darbą. Uh, Dabar norėtum sureaguoti. Ačiū. Ačiū už išsakytas pastabas. Turiu keletą pastebėjimų. Mm, turėjau trumpam išeiti, taigi negirdėjau visų pasisakymų, nepaisant to, norėčiau sureaguoti dėl perinamojo laikotarpio. Komisija yra pateikusi pasiūlymų, kurie gali būti mm, oro bendrovėms sunkus įgyvendinti 30-60 procentų ir taip toliau. Kaip visą tą būtų galima pamatuoti, tai apskritai nėra labai praktiška, todėl mes tam nepritarėme. E, kitas dalykas yra bendradarbiavimas tarp policijos pareigūnų ir teismų tai nėra tiesiogiai susijęs su įprastinė keliaivio duomenų įrašų sistema. Jeigu ieškomas įtariamasis, nepaisant šio mūsų pasiūlymo, galima gauti reikiamus duomenis įprastinė tvarka bendradarbiaujant tarp institucijų, tai nesukelia jokių problemų. Taigi reikia tikrai atskirti tuos du dalykus. Čia yra visai kas kita nei kad e, bendradarbiavimas tarp e, policijos institucijų. Kitas dalykas. Dėkoju poniai Tikau už e, pastabą susijusią su domenų saugojimo laikotarpiu. Dėl pull metodo aš dėl to dvėjoju. Ponas Reikiai taip pat apie tai kalbėjo. Tai yra susijęs su duomenų kontroliavimo galimybę. Aš žinau, kad yra asmenų, kurie turėjo laukti trejus metus, kol duomenys apie juos buvo pataisyti. Taigi apie tą reikėtų pagalvoti. Dabar dėl pačio priedo. Apskritai baigiant tą push ir pull klausimą, e, tai dėrėtų pasvarstyti ir sąnaudų aspektus taip pat ir kas turi prieigą ir kokiamis sąlygomis prie kokių duomenų bazių. Taigi sąlygos šiuo klausimu tikrai yra labai svarbios. Taigi dėkoju poniai Tikau ir aš manau, kad bus gerai, jeigu plenarinėme posėdėje balsavimo metu bus patiktas pakeitimas dėl visų susitarimų susijusių su PNR duomenimis peržiūrėjimu. O dabar priedas. Taip, tikrai nemanau, kad reikia žinoti, kas e, pardavė biletą, taip pat galbūt ta informacija apie atsiskaitimo metodus nėra labai svarbi. Šis klausimas jau buvo keltas. Deja, tenka pripažinti, kad teroristai jau žino būdų, kaip atsiskaityti už bilietus ir kaip išlikti nesusektiems. Taigi, ponas Degrandis ir ponas Groš pateikė mums gerų pasiūlymų duomenų tvarkymo klausimas taip pat yra labai svarbus, kadangi jis turi įtakos oro bendrovėms. Su oro bendrovėmis mes kėlėme šį klausimą. Ir tai nėra vien tik keleivių teisių klausimas, bet ir oro bendrovių politikos klausimas. Daugelis žmonių tikrai domėjosi šiais dalykais. Baigdama, norėčiau pasakyti, kad e, tikrai stengiausi, kiek galėjau, kad parinkčiau aišku balsavimo sąrašą, bet iš esmės e, darbo buvo tikrai labai daug. Ačiū. Dėkoju, ponė Lichtenberga. E, balsuosime dėl šio dėl šios nuomonės rytoj ryte. Kitas darbo atvarkės klausimas yra ES ir Indonezijos sustarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų. Aš pats esu pranešėjęs šiuo klausimu. Tai yra vienas iš 19 dvišalių susitarimų sudarytų tarp valstybių narių ir Indonezijos. Ir šis sustarimas turi būti sudarintas su ES teise. Susitarime yra numatytos ES kompetencijos klausimų nuostatos. Jau buvo parengtas pagrindų pranešimas anksčiau, ES paskirimo nuostata čia yra labai svarbi, kuri numato nediskriminacijos diskriminacijos sąlygas, taip pat yra kalbama apie saugumo nuostatas, apie mokesčių klausimus. E, noriu priminti, kad mes turime pritarti ir mūsų atsakymas gali būti taip arba ne. Ir mano pasiūlymas būtų toks, jeigu jūs tam prieštaraujate, tai pateikite iki lakučio 30 dienos savo pakeitimus bet e, mano pasiūlymas jums būtų pritarti šiam susitarimui. Ponas Debaka. Uh, Labai trumpai, pirminkė Gezina manęs paprašė trumpai pasakyti, kad mes pritarėme bendram pranešimo tonui ir, ir jokių nėra neįspręstų klausimų. Ačiū, pona Zylė. Dėkui, pirminkė kaip visuomet, jūs puikiai padirbėjote, labai ačiū. Iva, žalieji. E, Vertėjai neišgirdo komentaro, nes nebuvo įjungtas mikrofonas. Man būtų malonu, kad visi taip man pritartų namie, sako pirmininkas. 20 lapkričio yra šiandiena, pateikite pakeitimus, o balsuosime gruodį komitete, o e, sausio mėnesį plenarnėje sesijoje. Kitas darbo tvarkės punktas - energetikos produktų apmokestinimas, elektros produktų apmokestinimas. E, Pone Vils teikė nuomonę, bet Maikla, aš suprantu, kad tu vietoj jos pasisakysi. Prašom. Ačiū, pane pirmininkė. Pane Vils paprašė perskaityti jos pranešimą, nes jie atvyks vėliau arba pavėluos, o kadangi aš a, suprantu vokiečių kalbą, tada aš pasistengsiu perskaityti jos pranešimą. Taigi, gerbiami transporto komiteto nariai savo pranešime siūlau panaikinti draudimą apmokestinti energetikos energiją. Tai, tai būtent tai turėtų būti paskirta pagal subsidirumo principą kiekvienai valstybei nariai nuspręsti, ar jinai apmokestina atitinkamus atitinkamą kūrą, tai yra laivų ir lėktuvų ar ne. 2003 metais komisija, priimdama dabartinę energijos amokestinimo direktyvą, susitarė, kad šities draudimas būtų panaikinamas valstybės narėms rinkti atitinkamus mokesčius. Taigi, kad nuo 2012 metų nuo 2012 metų bus įgyvenima apivartinių taršos leidimo sistema atitinkamuose transporto sektoriuose, tai nepateisina šito draudimo. Taigi, e, kai kurios valstybės narės netgi e, nustato mokesčius e, lėktuvų bilietams. Vadinasi, tai yra puikus pavyzdys, kad valstybės narės nori apmokestinti mm, atitinkamą kūrą ir siekti atitinkamų aplinkosaugos tikslų. Ir valstybės narės turi aptarti šitą mokestinimo klausimą vienas su kitomis, kad išvengtų konkurencijos iškraipimo. Uh, ir kad e, konkurencija taip pat e, nepakenktų e, skirtingoms transporto rūšims. Todėl turime būti imtis atinkamų priemonių. Šitas žingsnis iš esmės nėra lūžis šioje srityje, bet tai yra žingsnelis į tvaraus transporto ateitį. Aš stengiausi su šešėliniais pranešėjais iš visų frakcijų rasti išsamių kompromisų. Pirmiausia, Čia kalbama apie dizelio komercinį ar nekomercinį naudojimą ir jo apmokestinimą nuo 2015 metų, nors iš esmės tai netitiko mano pradinio įsitikinimo. Aš e, dėkoju šešėlinius pranešėjams už konstruktyvų bendradarbiavimą ir tikiuosi, kad mano pateikti kompromisai yra tinkami ir Tikiuosi, kad dauguma pritars tam, kad būtų panaikintas draudimas valstybės narims apmokestinti laivų ir lėktuvų kūrą. Taigi ačiū ponios Vils vardu tiek. Dėkui, Maiklai, dabar ponas Kančian. APP e vardu. Šiuo metu, taip galima švelniai pasakyti, atsiranda nemažai problemų. Ir reikėtų gražinti dokumentą, ne dabar laikas svarstyti jį. Bet kadangi mūsų paprašė pateikti nuomonę, tai bandykime būti konstruktyvus. Mes pateikėme atitinkamus pakeitimus, kuriais iš naujo e, numatomos e, derogacijos, išlygos bei kompromisai dėl įvairių kūro rūšių ir dėl viešojo sektoriaus transporto, pavyzdžiui, taksi. Atsiprašau, mokesčių. Ir e, taip pat ponė Liulink sako, kad reikia galbūt numatyti išimti suskystintoms dujoms. Mes negalime ponios Vals e, nuomonės sekti, nors labai vertiname jos darbą ir džiaugiamės tuo, kad ji nori įsiklausyti, bet ji nuėjo toliau negu kad komisijos pasiūlymas. Taigi, toks mūsų būtų požiūris ir bijau, kad mes turėsime jo laikytis. E, ponia Jalas Senderas, socialistų vardu. Dėkui, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Vals už jos darbą. Bandome susitarti dėl labai prieštaringo teksto. Bandome suderinti ekonomikos ir transporto reikalus. Tai yra gana sudėtinga padaryti parlamente. Pritariu ponui Kančianui, kyla problema su laiku. Priemonė, kur iš pradžių atrodė tarsi pozityvi, nes buvo bandoma sumažinti poveikį, e, kuri daro kūro energetikos išteklių vartojimas e, klimatui, pasirodė tada, kai visi sektoriai yra e, atsidūrę labai sudėtingoje, sudėtingoje situacijoje ir dabar e, iš Europos siūsti dar daugiau prastų naujienų tikrai negerai. Netinkamas laikas tą daryti. Labai vertinu ponios Vils e, sieki eiti į priekį, pateikė pasiūlymą žengiant į teisingą linkmę, nes pripažįstamas e, tam tikras poreikis Mes tarsi nubrėžėme gairias valstybėms narėms, transporto sektoriaus profesionalams ir e, sakome, kad atlikda, atliekant peržiūrą, teikiant e, prašymus komisijai pateikti ataskaitas šiuo klausimu, uh, mes galime e, galvoti apie kitus pasiūlymus tinkamesnių laikų, tada, kai bendrovių padėtis jau bus tokia, kad jos galės įgyvendinti pokyčius e, ir priimti faktą, kad kuras bus brangesnis. Dėl jūrų transportui, galvojant apie pasaulinę krizę, o jūrų transportas yra visiškai globalus ir dabar patiria nepaprastai daug E, sunkumų, susidurdamas su naujais iššūkiais. Taigi mes ES turime atsižvelgti į pažangą, kurios yra pasiekta e, tarptautinėje jūrininkystės organizacijoje, kitose regioninėse organizacijose. Ir mes neturėtume imtis kažkokių vienašališkų veiksmų, ypač galvodami apie dabartinį laikmetį. Dar dėl uostų pasakysiu, kad esame pateikę pasiūlymų, galvodami apie tai, kaip reikėtų palengvinti e, galimybę naudotis elektros ištekliais, importuoti elektros energiją. Ir kaip tai padaryti, kaip galima e, leng... palengvinti sąlygas uostams, nes mes norime, kad uostai galėtų būti labiau konkurencingi, tvarkomi geriau negu anksčiau. Jeigu ponia Vils sutinka e, su mūsų pateiktais kompromisais, tai mes galbūt ir susitarsime dėl nuomonės, kurią galbūt pavyks apginti. Ponas Debaker. E, norėčiau padėkoti pranešėjai ji labai puikiai bendradarbiavo, rengdama šiuo klausimu. Liberalams e, labai svarbus šis klausimas. Mūsų tikslas įvertinti elgesį. Mes nekalbame apie tai, kad norime išpūsti valstybių biudžetą. Tai nėra direktyvos tikslas. E, Mes norime e, taip pat pabrėžti tai, kad reikia numatyti labai aiškius pereinamosius laikotarpius. Po penkerių metų tekstas direktyvos turėtų būti įvertintas ir turėtų būti uh, nustatyta, kada E, bus e, atsisakyta skirties tarp dizelino skirto profesiniams e, tikslams ir privatiems. Taip pat reikia užtikrinti teisingas sąlygas skirtingoms kūro rūšims naudoti ir nepamirškime viešojo transporto bet taip pat ir nepamirškime taksi paslaugų, kurio, e, taksi vairuotojų, kuriems pasiūlymai gali būti nelabai palankus. Bet pat reikėtų atsižvelgti į šios dienos realybę. Europos Sąjunga turėtų būti lyderė tarptautinėje scenoje, tačiau mes neturėtume veikti vieni, mes turėtume atsižvelgti į tai, kaip pasaulinės konkurencijos pasaulinė, kontekste e, veikia transporto sektorius ir nepakenkti mūsų įmonių konkurencingumui. Manome, kad elektros energijos vartojimas turi būti paskatintas, apie tai kalbama kitose komitetuose. Aš esu šešėlis pranešėjas šiais klausimais. Taip pat manau, kad reikia e, pernelyg daug e, išlygų nenustatyti, nes vėl sukursime daug problemų. Dar pasakysiu, kaip juos ir anksčiau sakęs, mes manome, kad komisijos politika turėtų būti neutrali technologijų požiūrių. Kiekvienas turi turėti teisę pasirinkti technologijas, taip pat reikia e, panašiai elgtis e, ir perdirbimo sityje. Tikiuosi, kad diskusijas e, tęsime šiuo klausimu. Pona Zylė. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pirmiausia padėkoti poniai Vils už jos pastangas surasti kompromisus tokiu sudėtingu klausimu. Turiu pasakyti, kad ECR frakcija nepritarė komisijos pasiūlymui. Todėl mes pritarsime 11 pono Koch pakeitimui. Tačiau suprantame, kad šis pakeitimas nesusilauks daugumos. Dėl to norime pristatyti savo poziciją, taip pat ir kitais klausimais. Pirma, kodėl mes manome, kad šis pasiūlymas nieko radikaliai nepakeis energetikos apmokestinimo srityje. Tokia mūsų nuomonė sumažina galimybės patiems reguliuoti situaciją. Mes manome, kad perinamasis laikotarpis yra siūlomas įvesti sudėtingų ekonominių laikotarpių. Situacija galbūt stabilizuosis tik tolimoje ateityje. Kai dėl dizelio ir gazolio mm, pramoniai bus turbūt sudėtinga pritaikyti tas nuostatas. Kai dėl kitų ponios Vils pasiūlymų 3, 4, 5 aviacijos, mes manome, kad e, jie negali būti pritaikyti. Europa e, taip pat yra sudariusi sustarimus su tarptautinė jūro organizacija ir aviacijos organizacijomis. Europos aviacijos pramonės apimtis yra tokia, kad orlaivis gali perskristi nepris, nepasipildydamas degalų. Toliau dėl pono Degbaka pasiūlymų susijusių su technologijos neutralumu. Mes manome, kad šie pasiūlymai yra geri. Ir aš manau, kad dar būtų galima padirbėti, kad šis e, projektas taptų labiau priimtinas. Ačiū. Pone pirmininkė, dabar atėjo mano eilė padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Mes e, visiškai pritarėme tam, kas yra pasakyta pranešime. Turiu keletą pastabų. Energetikos sąnaudos Tai yra labai svarbu keičiant mūsų elgseną ir internalizuojant išorinius kaštus. Apie tai buvo kalbėta diskutuojant kitų klausimų. Mes visi sutarėme, kad reikia internalizuoti išorinius kaštus ir turime pasinaudoti visomis galimybėmis. Žinau, kokia yra situacija transporto sektoriuje. Aš manau, kad profesionalams galime padėti ir kitais būdais, ne tik siūlydami jiems profesionalų kūrą. Aš manau, kad mes tikrai turime galimybių padėti transporto sektoriui mm, toliau. Mm, naftos kainos tikrai kils ir ateityje. Ja ir negalime apsimesti, kad to negalime numatyti. Turėtume galvoti apie tai, turėtume pagalvoti, kaip užkirsti kelią tokiam kainų kilimui. Dėl aviacijos taip, kerosiną būtų galima apmokestinti, būtų galima apmokestinti pasipildymą degalais Europoje taip pat, bet kai kurie orlaiviai pasipildo degalais Europoje. Uh, Tačiau tam tikrai nereikia tarptautinio susitarimo e, sudaryto ICAO. Mes taip pat pateikėme keletą pakeitimų, kurie sustiprina pranešėjos poziciją. Aš manau, kad mums reikėtų laikytis nuseklios pozicijos. O dabar ponas Rikėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju poniai Vils, nenoriu kartu atsakyti, noriu tiesiog pa, užakcentuoti vieną detalę susijusią su mokesčiais. Komisija neįtraukė vietinio transporto mokesčių, tai yra labai keista. Atsiprašau, taksi paslaugų. Norėčiau Jums priminti, kad taksi paprastai yra smulkios, taksi paslaugas teikia smulkios ir labai mažos įmonės, kurios yra tikrai pažeidžiamos. Dėl to mes turėtume imtis priemonių, skatinti taksi paslaugas teikiančias įmonės ieškoti kitų galimybių, o ne bausti tokias įmonės. Mes turėtume siūlyti paskatas susijusias su emisijomis ir klimato kaitos tikslais. Aš pateikiau pakeitimų susijusių su taksi paslaugomis ir aš manau, kad reikėtų taksi skirti daugiau dėmesio vietos transporto e, sferoje. Dėkuoju dabar panas Alkadrai. Aš kalbėsiu trumpai, pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai pranešėjai ir visiems kitiems, kurie bendradarbiavo rengiant šį pranešimą. Taigi, dizelis, kuris naudojamas komersinėms reikmėms. Mes turime susitarti dėl to, kad išimtys būtų taikomas tik tai kuo retesniais atvejais. Turėtų būti taikoma kažkokie minimalus reikalavimai. Tam reikia mums panagrinėti visą situaciją. Bet bet kokiu atveju išimtis, išimčių turi būti kuo mažiau. Kitas dalykas. Čia mes kalbame apie panašius dalykus, apie laivų, lėktuvų kūrą. Iš esmės, ne tik tai mūsų frakcijoje, bet ir kitose komitetuose pasigirsta balsų, kad mums reikėtų vis dėlto suteikti daugiau e, teisų pagal subsidiarumo principą valstybėms narėms. Ir abiejose e, šiose e, srityse, tai būtent laivų ir lėktuvų. Bet čia taikoma irgi yra siūloma tam tikrų išimčių. Tai 24 pasiūlymas, kurį pateikė panas Debakeris, irgi yra mums priimtinas. Dar kitas dalykas. iš esmės mums reiktų atkreipti dėmesį į, į energijos klausimą ir į upių transportą, nes e, būtent e, kovojant su klimato kaita reiktų atsižvelgti į, į tai, kad e, a, uostose neužsistovėtų laivai, kurių, kurie veiktų tuščia eiga ir terštų taip orą. Mes turėtume sumažinti tokią taršą. Ačiū pranešėjai už jos darbą. Tačiau aš norėčiau pateikti trumpą pastabą, kuri nėra labai teigiama dėl, pirmų, dėl pirmo ir trečio pakeitimo. Kaip visi mes žinome, pirminis pasiūlymas a, buvo sukurtas taip, kad būtų atsižvelgta į jūrų transporto apmokestinimo subalansavimą. Ir e, tai atsispindi ir mūsų e, komitete iškeltame iškeltoje nuomonėje. Mes e, balsuosime prieš šios du pakeitimus ir aš paaiškinsiu, kodėl. Čia mes kalbame apie kūro apmokestinimą, kūro skiriama transporto priemonėms. Iš esmės, tas transportas, kuris atvyksta ne iš ES, jis yra neapmokestinamas, o, o rinka nukenčia dėl to ES, vadinasi, tai kenkia e, konkurencijai. Dėl to, e, sakykime, transporto priemonių naudotojai norės e, įsigyti kūro už ES ribų. Ir vadinasi, taip nebus prisidėta prie to, kad sumažint, bus sumažintas e, CO2 išmetimas į atmosferą. Be to, mes sumažinsime galimybę taikinti intermodalinį e, e, sistemą. Žinoma, pasiūlymai yra tinkami. Tačiau yra ir tam tikrų prieštaraujančių argumentų. Mes nusprendėme dėl eurovinietės, kad reikia internalizuoti išorės kaštai. Tai kad būtent būtų sudarytos vienodos sąlygos transporto rūšims. Uh, E, pavyzdžiui, Vokietijoje 19 procentų ir moka geležinkelių transportas e, pridinės vertės mokesčio už, už tai, kad e, vykstama dideliais dideliais atstumais ir iš esmės transportas yra praktiškai apmokestinamas. Būtent šiais kriziniais laikais, kur paprasti žmonės ne tik Graikijoje, Italijoje, bet ir Prancūzijoje, bet ir Vokietijoje ateis eilė, uh, visi tie žmonės turi mokėti už krizės pasakmes. Ir jiems pasakoma, kad e, jūs galbūt e, skrendate vieną ar du kartus per metus, tačiau jūs turite sumokėti tam tikras subsidijas už dešimtis skrydžių, kad e, atitinkami asmenys, milijonieriai, sakykime, arba netgi įvairių įmonių savininkai galėtų skraidyti nemokamai arba labai pigiai. Mes turime šitas e, privilegijas atinkamės asmenims sumažinti. Mes turime socia socialiai e, pagrysti, kodėl daugybė mokesčio mokėtojų turi mokėti už tuos asmenys, kurie skraido dažnai ir daug. Taigi dabar yra puikiausias ir tinkamiausias laikas, kad mes galėtume pašalinti šitą neligybę. Kitas dalykas, mes taip sumažinsime e, neigiamas pasiekmes klimatui. Mes e, e, poveikio klimatui nesumažinsime, jeigu mes nesimsime atitinkamų mokestinių priemonių. Jeigu mes jau sakome, kad iš tiesų dabar yra problematiška situacija įvairiose srityse, tai bent jau padėkime mokesčio mokėtojams, kurie tikrai turi mažas pajamas. Tai būtent, kad galėtų bent jau tas žmogus pigiai nuvažiuotų, nuvažiuoti traukiniu iš taško A į tašką B. Tai būtų tikrasis teisingumas, tai būtų socialinis mąstymas. Kitas dalykas, tai yra 24 e, pakeitimas. Pone Debakerė, iš tikrųjų puikiai suformuluotas pakeitimas, bet pabaigoje sakote, tik tai, to, tik tai tokiu atveju tai galioja, jeigu visas reikalas yra vykdomas tarptautiniu lygiu. Mes negalime apmokestinti E, oro bendrovė visame pasaulyje. Britai, pavyzdžiui, e, prieštarauja, jeigu mes apmokestintume e, kūrą lėktuvams ES viduje. Ne, Britai sako, kad mes turime apmokestinti tik tai pasaulio lėktuvuose naudojamą kūrą. iš esmės, jeigu lėktuvai atskrenda pas mus, e, jie nieko nemoka, nes jie turi savo lėktuvuose, jau pakuose tą kūrą. Bet jeigu jie skrenda iš ES ir čia šalis, tada e, jie turi sumokėti už kūrą. Į tokiu atveju konkurencija neiškraipama. E, galbūt nacionaliniu lygiu kyla problemų, tačiau Europa yra tokia didelė, Ir e, būtinai tie lėktuvai, kurie atskrenda pas mus, jie įsipils kūro, vadinasi, sumokės už tą kūrą ir tinkamus mokesčius. Tai yra labai paprasta, dėl to norėčiau, kad balsuotume už 24 pokytį. Ponas Kok. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, mes dabar mm, e, patirime ekonominę ir finansinę krizę. Ir aš norėčiau paprašyti, kad įstatymo teisų. Uh, kad įstatymų leidėjai vis dėlto pasvarstytų, ar reikia naujų tokių taisyklių, kurios e, būtų skirtos apmokestinti e, energiją. Aš manau, kad šiuo metu tai yra tikrai nenudingas sprendimas, tokio energijos apmokestinti nereikia. Labai ačiū, ar kas nors iš komisijos norėtų? Ne? vertėjai negirdi pastabų. Yra atstovas komisijos, bet aš klausiu jo, ar norėtų kas nors pakomentuoti, ponė Dėmė, ar ponas Zivkov. Kuris? Dėkui, pirmininkė. Živkov mano pavardė. Ačiū, kad suteikėte žodį. Keletą žodžių tarsiu. Dėl svarbiausio diskusijos dalyko. Kodėl komisija nepateikė pasiūlymų apmokestinti aviacinį e, lėktuvų ir jūrų transportą, oro ir jūrų transportą? energetikos išteklių apmokestinimo direktyva turėtų apimti tuos veikėjus, kurių neapima apivartinių taršos e, leidimų sistema po 2012 metų aviacijos sistema įtraukta į naująją apivartinių e, taršos leidimų sistemą, dėl to mm, nereikia į šią direktyvą įrašyti e, aviacijos, o dėl jūrų transporto reikia labai atidžiai išstudijuoti galimas pasiekmes apmokestinimo šiam sektoriui. E, tarptautinėje jūrų organizacijoje egzistuoja tam tikros iniciatyvos, bet komisija dar rengia poveikio vertinimą ir e, po rezultatų analizės pateiksime pasiūlymą 12 metų trečiajame ketvirtyje, ypač jeigu tarptautinėje jūro organizacijoje nebus pasiekta pažangos. Taigi tikiuosi, kad tiek e, mano pastabos galės prisidėti prie jūsų diskusijos. Nariai, primenu, kad balsuosime dėl nuomonės rytoj, ekon komitetas balsuos e, sausio 24. Mūsų darbo tvarkė šią popietę jau o, išsemta, o paskui po kelių minučių pradėsime koordinatorių posėdį. Po 15 minučių, o rytoj visi ne, atsineškite savo korteles balsavimo, nepamirškite jų. Posėdis baigtas.